az ennek Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena. Ponai ir ponios, nepaisant to, kad balsavimas labai vėlai baigėsi, mes turime tęsti darbą. Aš toliau kalbėsiu vengriškai. Taip. Vakarykštės sesijos protokolas jau yra prieinamas. Ar būtų kokiu nors komentaru, prieštaravimu ar panašiai? Atrodo, ne. Tokiu atveju laikome, kad protokolas patvirtintas.